Balsuosime rytoj. Dabar periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto - bendrų diskusijų dėl 2013 įgyv... biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Diskusijose svarstysime 52 pranešimus. Noriu pasveikinti poną Viktor Manuel da Silva Kaldeira, Europos auditorumų pirmininką. Neskaitysiu visų 52 pranešimų pavadinimų. Nebejoju, kad esate su jais susipažinę. Ir norėčiau visų pirma diskusijose suteikti žodį vienai iš pranešėjų, poniai Greslė, keturioms minutėms. Pirmininkė, ponė vicepirmininkė, ponė auditorumų pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ačiū už tai, kad atėjote, tikrai džiaugiamės jūs čia matydami. Svarstysime 2013 metų komisijos biudžeto įvykdymą ir savo pranešimą pristatau jums e, švarę sąžinę. Noriu, kad paremtumėte e, šią, šį e, pranešimą, šią rezoliuciją. Biudžeto kontrolės komitete kalbėjome apie apie e, vals, administravimo e, ir, ir kontrolės sistemo silpnasias vietas, jas akcentavome jau ne kartą, todėl aš raginčiau kolegų nesusilpninti to pranešimo nuostantų iki balsavimo. Žmonės koridoriuose kalba, kad turime imtis veiksmų mokesčių mokėtojų labui. Mes esame mokesčių mokėtojų šešėlis. Analizavome, kaip, e, vykdo, kaip vykdomi mokėjimai valstybėms narėms ir čia norėčiau paminėti Agri direktoratą. Tie mokėjimai, kurie buvo įvykdyti ir, kur, ir kuriuose buvo problemų, nesklandumų, neturėtų būti toliau vykdomi E, taip pat e, vertindami kontrolės ir stebėsinos sistema konstatuojame, kad jos yra e, priimtinos, tačiau tos kontrolės sistemos turi veikti vietoje. Komisija turi užtikrinti griežtesnę valstybių narių kontrolę, kad, uh, kad, kad pasiektų geresnių rezultatų. Būtent uh, tai raginu daryti. Um, vienas dalykas, dėl ko e, apgailestauju, tai buvo pakeitimai, kurie buvo atmesti balsuojant komitete. Aš tikiuosi, kad balsuojant e, parlamente, plenarnėje sesijoje tai atsispindės, nes kitaip komisija bus susilpninta. Mes pageidaujame bendro lėšų valdymo, tačiau tik tai du pranešimo skyriai skirti išorės pagalbai. 40 metų dikumoje yra nepriimtinas dalykas. Mes turime nepamiršti pagalbos pabėgėliams. Tačiau sukčiavimas vis tiek lika sukčiavimu, net jei e, tai vyko siekant, sekant gerais ketinimais. Lėšos, kurios skiriamos e, naujagimėms Sirijoje, turi būti sumažintos 50 procentų. Mes tai jau sakėme ir toliau kartojame. Mes laikysimės e, kompromisinio teksto, kuris pateiktas rezoliucijoje ir mes ir toliau e, akcentuosime šiuos aspektus e, komitete. jai reikia išleisti pinigus puiku, tačiau reikia kontroliuoti, kaip, vyks, kaip tai vyksta vietoje ir pasidaryti išvadas. Ta, ta, ta, ta pati pasak, norėčiau pasakyti ir tarptautiniai valdymo grupiai kurioje dirba du generaliniai direktoratai ir tai institucijos, kurios vadovasi tarptautinė teisė. Š, parlamente yra daug klaidingos informacijos. Žmonės dirbę anksčiau komisijoje laikosi tylos pakto, bet aš siūlyčiau nesivadovauti tokia informacija. Šiandien naujasis parlamentas svarsto pirmą komis, e, biudžeto, įvy, e, biudžeto įvykdymo pranešimą. Dėkoju e, visiems institucijų atstovams, kurie yra čia. Taip pat noriu padėkoti visiems darbuotojams, kurie labai daug dirbo ir atsakė visus mūsų klausimus. Noriu padėkoti padėkoti ir tarybos sekretoriatui, kuris labai padėjo mūsų komitetui, bei frakcijų sekretoriatui. Ačiū visiems. Madam Grasle, next. Dėkoju, poniai Grasle. Toliau pasisakys pranešėja Dlebajova. Dėkoju. Pirmininkė, e, vicepirmininkė, e, audito rūmų e, pirmininkė, kolegos. Prieš patvirtinant galutinius Europos vystimo fondo galutinės biudžeto išlaidas reikėtų apgalvoti apie, pagalvoti ir pavyzdžiui apie tragediją, tokią kaip Lampedūzos tragedija. Ši tragedija yra susijusi su įvairiausiamis politikomis, politikos sritimis ir fondų, Europos vystimosi fondų. Mes laikomės ribotais ištekliais, stengiamės kovoti su skurdu ir atsižvelgėme ir į politinę ir socialinę krizę. EDF nesugeba spręsti šių, šių problemų, bet nori užkirsti kelią tokiems reiškiniams, pavyzdžiui, padėdama, padėdamas e, tokioms šalims, kurių gyventojai galėtų bandyti e, keliauti gyvent, ar apsigyventi Euro, Europoje. Šis biudžeto įvykdymas yra svarbus, todėl kad mes įvertiname, kaip veikia fondas ir taip pat mes atsižvelgėme į geriausius, a, geriausius pavyzdžius. Taip pat atsižvelgėme ir į besivystančių šalių situaciją. Taip pat turime ruošti rekomendacijas dėl ateities darbo. Žinoma, rekomendacijos turi būti paremtos veiksmingumo ir skaidrumo principais. Mes jau turime daug patirties paramos srityje ir manau, kad reikia atsikratyti tam tikrų stereotipų, pavyzdžiui, dėl rizikos šalyse, kurios gauna pagalbą. Mes atsižvelgiame į, mes žiūrime į riziką kaip, riziką kaip į savame suprantamą dalyką pinigų ir kontrolės sistemos ne visada atkreipia pakankamai dėmesio į trūkumus, kadangi pagalbos yra labai daug, kartais e, nėra tinkamai atsižvelgiama į visus aspektus. Taigi manau, kad svarbu, kad ateityje Įvertintume pagrindinius prioritetus, susitelktume ties pagrindinėmis rytimis, įgyvendinami pagrindinius projektus, remdami e, verslumą, pokyčius visuomenėje, mes turime susitelkti ties prioritetais, parinkti tas finansinės priemonės ir tokį finansų, finansų valdymą, kuris leistų mums padėti siekti tikslų. Turime taip pat nepamiršti besivystančių šalių. Negalime remtis tik vietiniais tarpininkais. Mes turime užtikrinti, kad būtų pusiausvėra tarp mūsų ekonomikos, politinių interesų ir kitų dalykų, todėl kad turime užtikrinti, kad priemonės būtų veiksmingos. EDF turi būti e, kaip investuotojas, o ne tik kaip pagalbos teikėjas. Mums reikia skaidrių, e, aiškių prioritetų, kurie būtų suderinti su priemonėmis. Priemonės e, turi būti užtikrin, užtikrinačios skaidrumą, taip pat turime gerai kontroliuoti jų taikymą. Europos vystimosi fondas turi būti biudžetizuotas ir tik taip galėsime taip pat tinkamai skirti mokėjimus. Taip pat norėčiau padėkoti už buvo puikiai bendradarbiaujama, kaip puikiai bendradarbiavo ir kolegos, ir komisija. Dėkoju. Kitas pasisakys e, ponas Parniu. Pona Žilparniu, gerbiamas. E, gerbiama pirmininkė, e, audito rūmų vadovė, aš esu atsakingas už Europos parlamento budžeto vykdymo tvirtinimą už 13 metus. Aš E, dirbau darniai su šešėliniais e, pranešėjais ir norėčiau padėkoti jiems šiandieną. Taip pat e, mes turime pademonstruoti piliečiams, kad galime visais lygmenimis pagerinti parlamento kasdieniai darbą. Tokiu būdu užsitikrinsime didesnį piliečių pasitikėjimą. Parlamentas dirbo ten, kur E, ir yra sričių, kur parlamento darbas dėl kokybės išlaidų gali būti pagerintas. E, reikėtų sustiprinti e, kontrolę, atrenkant, įdarbinant vietinius asistentus. Ir E, lankytojų grupės e, labai dažnai e, apmokama už paslaugas teikiamas tokioms grupėms grinaisiais pinigais. Vienas ketvirtis tik tai lėšų yra pervedama banko pavedinimais. Man atrodo, kad mes taip pat galėtume pasitelti videokonferencijas ten, kur galime, kad atsisakytume dalies išlaidų. Taip pat Žinome, kad trūksta pariteto e, Europos parlamente, tiksliau lygybės. Moterų yra 30 procentų aukščiausiose postuose e, parlamente. Mes turėtume užtikrinti desnę lygybę taip pat e, tam tikrus dalykus, kartu valyti su komisija, kad geriau pasidalytume išlaidomis turime užtikrinti, kad biudžeto e, kontrolės komitetas pamatytų e, parlamento asistentų statuto vertinimo rezultatus, nes administravimas bus vertinamas pagal valdymo efektyvumą ir pagal tai, kaip bus įgyvendamos nuostatos. Dėl to yra laikinas uh, uh, draudimas 5 procentais e, parlamento narių išlaidas. Vertimą žodžiu raštu generaliniai direktoratai sutaupė 25 milijonus eurų 2013 e, metais. E, taip pat 8 milijonus sutaupė Europarlamento televizija. Nor, uh, kur kas daugiau vaizdo medžiagos yra e, parodyta, e, išaugo keletą kartų nuo 50 tūkstančių iki 87 tūkstančių e, video reportažų parodyta. Taip pat parlamento valdymas yra pagerėjęs ir norėčiau pasakyti, kad pritariu kolegų pakeitimams, kuriais siekiama padidinti skaidrumą narių bendrųjų išlaidų. Socialistai ir APP e pritarė šiems pakeitimams ir kitos frakcijos ir rekomenduoju kolegoms patvirtinti juos. Alze pritarė šiems pakeitimams rytoj. Mes pasisakysime taip pat už e, geresnę narių e, interesų deklaracijų patikrą kai kas pasisako už e, vieną būsnę parlamento ir liuks filmų premijos atsisakymą. Tiek norėjau pasakyti. Pona Šerneckis, šešias minutės. Gerbiamas pirmininkė, komisijos narė, auditorumų pirmininkė. Man skirta šešias minutės ir tikriausiai ilgiausiai parlamente kalbėsiu iš visų kartų, bet reikės įvertinti man ES institucijos ir agentūros e, tvarkosi su finansais, kaip juos kontroliuoja. Tai labai aktualu ES mokesčių mokėtojams. vadovų taryba ir taryba turime dar kartą pasakyti, kad taryba nėra pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu. Manau, kad taryba turi dalyvauti e, metinėje biudžeto e, vykdymo procedūroje, kaip ir kitos institucijos. Reikia visas institucijas e, traktuoti traktuoti vienodai, ne taip kaip Orvelo gyvuliukė, kur vieni gyvuliai yra lygesni už kitus. Jeigu tai pradėsime taikyti Europos institucijoms, tai atrodo, kad lygiausias iš visų uh, gyvūnų yra vadovų taryba. E, anksčiau e, vadovų taryba vadovavo belgas, dabar lenkas, tačiau jokių pokyčių nematome. Generalinis sekretorius vokietis e, palieka postą, jį pakeis Danijos atstovas, pasižiūrėsime, kas bus toliau. Tačiau pokyčiai nieko gero nežada, mes negavome atsakymų į mūsų klausimus, niekas nepasikeitė, negavome dokumentų, kai kurių, kurių prašėme pavyzdžiui, dėl tarybos pastatų. Dėl ECT procedūros per ilgos. Ir taip pat e, reikia galvoti apie geografinę pusiausvyrą, nes valstybės narės, kurios įstojo ketvirtaisiais metais, yra tokios pat valstybės narės ir e, Europos teisingumo teismas, išorės veiksmų tarnyba turi e, tą atspindėti. Naujos valstybės narės kaip Lenkija negali būti laikomos menkesnėmis. E, jos to šalis turi mažes, mažiau atstovų ir jų postai yra žemesnio rango nes, negu senųjų valstybių narių atstovų audito rūmai e, reikia pagerinti kokybinę e, kontrolę audito, reikia daugiau lankstumo. Taip pat reikėtų sutrumpinti laikotarpį, per kurį renkiamos specialiosios ataskaitos išorės veiksmų tarnyba. Yra nemažai aukšto ligmens postų, e, kuriuos galbūt reikėtų peržiūrėti. E, sprendimų prieimų procesą taip pat reikia supaprastinti. E, neaišku, e, kokios yra specialių taip vadinamų atstovų pareigos. Mes taip pat turime kalbėti apie geografinę pusiausvyrą, kuri atvertų duris naujoms valstybės narėms dėl postų, dėl agentūrų, 32 agentūrų. Europos inovacijų technologijų institutas, e, tokios pat problemos kaip ir ankstesniais metais, nematau e, jokių kokybinių pokyčių. Auditorumai yra atlikę įvertinimą išduodamų pažymėjimų kokybės ir jie, jie yra nepakankama ta kokybė. E, iš, iš ankstinė kontrolė taip pat nėra veiksminga ir mes turime pasakyti tą labai aiškiai. Kalbu apie Europos technologijų institutą. E, deja, kai kurie sustarimai buvo e, atšaukti ir kai kurios lėšos turėjo būti gražintos. E, toliau e, bendros įmonės. E, kalbu apie Artemis, Enjek taip pat. Tai yra mm, mm įmonės, agentūros, kurios buvo sujungtos pernai. ir auditas, vidaus kontrolė, biudžeto įgyvenimas kelia tam tikrų problemų. Dėl EMOS vaistų agentūros antrus metus iš eilės kyla problemų dėl 2 e, procentų klaidų lygio. Tikiuosi, kad biudžeto vykdymas bus, jo patvirtinimas bus e, ženklas, kurį mes nusiusime mokesčių mokėtojams. Dabar žodis ponui Vistis ant keturioms minutėms. Ačiū. Noriu padėkoti auditorumams, nes mums ten teks dirbti viršvalandžius šiandien. E, svarstome 52 pranešimus, aš pats rengiau du iš jų, taigi man teko nemažai atsakomybės. Noriu padėkoti visiems pranešėjams bei visiems šešėliniams pranešėjams už nepriekaištingą darbą. Mes ypač uh, kruopšiai analizavome komisijos biudžetą ir manau, kad e, patvirtiname objektyvų požiūrį, tai atspindi naują darbo metodą. Dirbame tokiu būdu komitete ir tikimės, kad tokiai pozicijai pritars ir parlamentas e, rytoj balsuojant. Toliau, e, kalbant apie sritis, kurias mes išanalizavome, norėčiau padėkoti už konstruktyvų požiūrį. Esame dėkingi už tai, kad įtraukta daugybė mūsų pasiūlymų, dėl jų balsuosime rytoj. Ir tikiuosi, kad sritise, kurios, kurios yra problemų ir kurias reikia akcentuoti, e, balsuojant jos bus patvirtintos Tai mes rimtai įmamės šios užduoties ir aš tikiuosi, kad mes nusiųsime rimtą žinę apie tai. Norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą, man rengiant savo pranešimus. Aš rengiau vieną iš pranešimų dėl bendros įmonės SESER. Čia daug ką, nėra daug apie ką kalbėti, nes nesutarimų nebuvo. Buvo nuspręsta, kad reikia patvirtinti šios bendros įmonės biudžeto įvykdymą. O dėl ITER projekto, dėl ITER įmonės aš pageidaučiau, kad e, prac, aš norė, būčiau norėjęs, kad procesas būtų buvęs sklandesnis, bet esu dėkingas Alde frakcijai už tai, kad e, su kad jį pritarė mano pasiūlytam požiūriui ir aš tikiuosi, kad EPP e, dar peržiūrės garantijas siūlomas garantijas ir taip pat paaiškinimus dėl ITER projekto. Man atrodo, kad parlamente mes e, vertindami e, biudžeto gyvendinimą, vertiname jį labai politiškai, o ne, ne visada išanalizuojame techninius aspektus, kurie ITER įmonės atveju nėra nuoseklus. Mums svarbesni yra politiniai aspektai. Uh, E, manau, kad biudžeto kontrolės komiteto užduotis yra užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami tinkamai, laikantis e, pasiektų politinių susitarimų ir sprendimų. Todėl turėtume kovoti dėl biudžeto lėšų paskirstimo, kuomet biudžetas rengiamas, o ne po to, kai jau e, kontroliuojame, kaip buvo panaudotos biudžete skirtos lėšos. Atsižvelgianti visą tai, ką pasakiau, daryčiau išvadą, kad mes, rengdami šios pranešimus, patvirtinome uh, protingai pagristą požiūrį. Komisija vis dar viršyje 2 procentus, 2 procentų esminių klaidų lygį. Ir dėl to aš, mes, EKR frakcija negalime balsuoti už komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Uh, bet manau, kad patvirtintas, e, e, kadangi patvirtintas kompromisas, mes esame pasirengę kompromisą palaikyti balsuojant. Ačiū dabar ponas Reirs tarybos vardu. Pirmininkė, vicepirmininkė Georgieva, gerbiami parlamento nariai, auditorumų auditorumų pirmininkė. Ponios ir ponai, vasaro 23 dieną mes buvome susitikę ir diskutavome apie tarybos e, biudžeto patvirtinimą. 20, kovo 23 dieną komisija patvirtino šį dokumentą. Plenarinėje sesijos metu bus, bus dėl to balsuojama rytoj. Uh, Aš džiaugiuosi, kad parlamentas ir taryba skyrė šiam klausimui vienodą požiūrį, vienodai žiūrėjo. Europos parlamentas savo rezoliucijos projekte įtraukė kelias abejonės dėl finansinio valdymo kokybės Europos Sąjunga. Taip pat e, taryba nurodė, kad reikia veikti kai kuriuos, išspręsti kai kuriuos, e, kai kuriuos, pašalinti kai kuriuos trūkumus. Klaidų lygis pasiekė 4,7 lygį 13 e, metais. Taryba minėjo, kad gaili, kad Veiksmingumas, kalbant apie, moky... kalbant apie mokėjimus, nebus užtikrintas pilnai. Tuo pačiu metu taryba supranta, kad klaidų lygis, kuris buvo nustatytas auditorumuose, nerodo, kad yra sukčiaujama naudojant ES finansavimą. Taryba taip pat labai džiaugiasi visomis pastangomis iš komisijos ir, taryb, ir valstybių narių pusės ir, ir kad buvo atsižvelgta į rekomendacijas mokėjimai buvo padidinti, kai ištekliai yra riboti, savame suprantama, kad e, biudžeto disciplina turi būti labai svarbus dalykas. Tinkamas finansinis valdymas yra svarbus ne tik žiūrint iš visu, visuomenės perspektyvos. Mes turime teisinę prievolę įgyvendinti ES biudžetą pagal reglamentus. Visos šalis, kurios dalyvauja e, ES biudžeto valdyme, turi prisijimti atsakomybę Taryba nori paraginti komisiją ar valstybės narės ateityje gerinti valdymo ir kontrolės sistemą, užtikrinant, kad e, būtų subalansuotos taip pat ir kontrolės išlaidos. Tam, kad būtų tinkamai apsaugoti ES finansiniai interesai, reikia imtis e, tinkamų priemonių ir sudaryti laiku. Taip pat, kalbant apie biudžeto valdymą, reikėtų pasakyti, kad taryba mano, kad svarbu, kad būtų laiku pateikiama aiškiai informacija apie metinius asignavimo poreikius. Tai pasakytina ir apie trumpalaikius, ir apie ilgalaikius asignavimus. Ponios ir ponai, dabar prasidėjo nauja daugiametė finansinė programa ir aš džiaugiuosi, kad komisija, taryba ir Europos parlamentas skiria daug dėmesio teisinės sistemos kūrimui remiantis rezultatais. Tai yra labai puikia proga mums visiems siekti veiksmingumo ir tam, kad ištekliai būtų geriau naudojami. Žinoma, taryba supranta, kad šių naujų elementų teigiamas poveikis nebus labai greitas, nepajusime jau greitai. Norėtume paraginti vis dėlto komisiją reguliariai pateikti informaciją apie rezultatus, apie jų siekimą, tam, kad ši informacija būtų panaudojama diskutuojant apie kitą daugiametį biudžetą taryba yra pasirengusi toliau dalyvauti diskusijose apie tai, kaip ateityje būtų galima pagerinti ES biudžeto įvykdymą. Ponios ir ponai, gerbiami nariai, dėkuoju uždėmesi. Și o rog acum pe doamna comisar Georgieva. Dabar norėčiau pakviesti e, komisijos narę Georgievą. Pirmininkė, pranešėjai, ministrė Reirs, Pirmininkė Kaldeira, gerbim parlamento nariai. Šiandien mes kalbame apie esminę biudžeto vykdymo procedūrą. Uh, kuri e, labai svarbi, tai yra biudžeto vykdymo patvirtinimas, prasidėjo tai lapkričio mėnesį nuo audito rūmo ataskaitų. Ir noriu pasakyti, kad mes į e, šį dalyką žiūrime labai rimtai tuo metu, kai kūrėme kontrolės sistemas, kai e, Europos parlamentui atsakome į klausimus, kurie mums skirti, labai rimtai žiūrime politinių lygmenių į biudžeto vykdymą su kolegomis komisijos nariais keičiamės nuomonėmis su biudžeto kontrolės komitetu, taip pat e, dirbame techniniu lygiu. Aš suprantu, kad balsavimas taryboje ir biudžeto kontrolės komitetas dėl e, komisijos biudžeto vykdymo patvirtimas 13 metais yra e, paskatimas mums, komisijai, mums, mūsų darbuotojams ir norėčiau padėkoti Jums už tai. Tikiuosi, kad rytojaus balsavimas patvirtins Jūsų rekomendaciją. Komisijai biudžeto vykdymas e, reiškia, kad jis paremtas keliais blokais - kontrolės sistemos, projektų atranka, e, konkursų sprendimas, e, sutarčių pasirašymas, patikrinimas mokėjimų pareiškimų ir taip pat mokėjimų atlikimas ir jų patikrinimas. Tai yra labai platus, ilgalaikis procesas ir jis nesibaigs rytoj, nors aš tikiuosi, kad rytoj metų sąskaitos bus uždarytos. Pone Greslė e, rengė e, pranešimą šio klausimu ir audito rūmai mums pateikė savo ataskaitoje e, nuansuotą vaizdą. Septynius metus iš eilės buvo patvirtintos ES sąskaitos, bet audito rūmai patvirtino, kad administracinės išlaidos, juose nėra materialių klaidų, o ankstesnių e, metų e, tendencija, e, kai didėjo klaidos, 13 metais buvo sustabdyta, sumažėjo klaidos nuo 4 1,1 iki 4 procentų 13 metais. Bet mes turime dirbti daugiau, geriau, mes turime e, daugiau dirbti, kad įvykdytume taisyklės bendro valdymo srityje, žemės ūkio, sanglodos srityje, girdėjome tai iš pranešėjų, e, nacionalinių institucijų kontrolė turi būti pagerinta, kad būtų galima iš anksto nustatyti klaidas ir jas šalinti ankstyvuoju laikotarpiu kad nereikėtų paskui e, sustabdyti mokėjimų. Mes komisijos e, pusėje pirmiausiai laikome savo tikslu, tikslą apsaugoti biudžetą nuo sukčiavimo. Šiandieną e, buvo svarstytas ponios Makovei pranešimas dėl Europos prokuratūros ir aš taip pat iš dalies atsakinga už tą sritį. Mes norime sugebėti e, sustabdyti piktnaudžiavimą mūsų biudžetu. Taip pat mes turime pagerinti mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą. Ir norėčiau pasakyti, kad Junkerio komisija labai daug dėmesio skiria keturiems esminiams dalykams. Pirmiausia, supaprastinti reikia taisyklės, reikia padaryti, kad jos būtų aiškesnės, kad būtų jas galima lengviau įgyventinti, kontroliuoti ir kad būtų mažiau e, klaidų audito rūmai labai aiškiai sako, paprastos taisyklės reiškia mažiau klaidų ir mes šiais metais tęsime jau pradėtus darbus. Aš pateiksiu jums atnaujina. Atnaujinta administracijos supaprastinimo rezultatų lentelė, kad pamatytumėte, kas jau pasiekta ir ką dar reikia padaryti. Supaprastinimas yra svarbus mūsų antrajam tikslui pagerinti uh, valdymo ir kontrolės sistemų sąnaudų efektyvumą. Dabar išleidžiama nuo 2 iki 7 procentų visų sąnaudų kontroliai. Mes norime veiksmingos kontrolės ir taip pat norime pagalvoti, koks būtų geriausias būdas panaudoti mokesčių mokėjimų, mokėtojų pinigus. Tam trečiasis elementas svarbus - pagerinti informacijos patikimumą, ypač tos, kurią renkame iš valstybių narių, kad užtikrintume, jog uh, tikrai e, įgyvensime svarbiausią audito rūmų rekomendacija viena audito grandinė. Nereikia e, kelių auditų, kai galime atlikti vieną, bet tam mes turime užsitikrinti patikimą informaciją. Nekla, nacionalinės deklaracijos yra labai svarbios. Mes tikimės jų daugiau pamatyti. Ketvirta e, sritis. Nepaprastai svarbu yra atsižvelgti į mūsų programų e, daugiametį pobūdį ir pagerinti korekcinius pajėgumus. Mes į tai žymė labai rimtai. Per penkerius paskutinius metus finansinių korekcijų dydis yra 2,2 e, procentai visų mokėjimų. 262 atvejai buvo, kai lėšos buvo sustabdytos ir jų vertė buvo maždaug 267 milijardai, atsiprašau, 5 milijardai eurų. Ministras sakė, kad mes turime daug dėmesio skirti taisyklių gyvenimui, bet taip pat turime galvoti apie tai, kaip panaudoti e, mokesčių mokėtojų lėšas, veiklos rezerva, rezervas sverto efektas, e, makroekonominės sąlygos, tai yra labai svarbus elementai mūsų įsipareigojimuose turėti tokį biudžetą, kuris užtikrina kaip galima geresnę vertę mūsų piliečiams. Mes esame įsipareigoję mm, koncentruotis į rezultatus, tai dalis mūsų darbo programos ir veiks tarp institucinė darbo grupė dėl rezultatų biudžete ir pasižiūrėsime, kaip mums seksis dirbti šią linkmę. Aš žinau, kad viršijų man skirtą kalbėjimo laiką, aš labai atsiprašau dėl to. Norėčiau pasakyti, kad esame tikrai nuoširdžiai įsipareigoję dirbti su parlamentu, taryba, audito rūmais, kad mes e, galėtume užtikrinti, jog piliečiai didžiuotųsi tuo darbu, kurį mes dirbame jų labui. Ačiū komisarė. Dabar žodis ponui Silva Kaldeira, auditorumo vadovui. E, gerbiami nariai, ministrė Reis, e, ponė vicepirmininkė Georgieva, noriu padėkoti parlamentui už sutiktą galimybę pasakyti keletą žodžių, e, pakalbėti šią progą, kai prasideda svarbios diskusijos, kurios užbaigti 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taip pat norėčiau pasveikinti visus pranešėjus, ypač, ir ypač biudžeto kontrolės komitetą. Mes labai džiaugiamės, mes Europo, Europos audito rūmų nariai džiaugiamės jų darbu ir tuo, kad taip plačiai ir išsamei panaudojamas mūsų e, atliktas darbas šioje srityje. E, paskutinės finansinės, praeitos finansinės e, perspektyvos 2013 metais išliko tokios pat tendencijos kaip ir anksčiau. Europos Sąjungos sąskaitos e, 2013 metais buvo tvarkomos patikimai, ponia Georgieva tai akcentavo. Tačiau per daug mokėjimų, nors tinkamai apskaityti ir įrašyti, vis dėlto nemažai jų neturėjo būti įvykdyti, nes e, nebuvo tenkinamos sąlygos, kad tie mokėjimai būtų įgyvendinti. Ir tai yra sritis, kurioje turime dirbti, tai yra uh, atskaitomybės užtikrinimas Europos Sąjungoje visais lygmenimis, nuo, nuo, pat, nuo, nuo pirmojo uh, atsakomybės lygmens. Reikia dėkti našias kontrolės sistemas. Tai reiškia, kad daugiau galėtų nuveikti valstybių narių e, kontrolės institucijos, kurios atsakingos už lėšų kontrolę ir valdymą. Uh, taip pat dėl to, kad jos turi visą informaciją ir gali remiantis informaciją e, įvykdyti visus e, mokėjimams keliamus reikalavimus. Komisija turėtų ES lygmenių teikti geresnės ataskaitas apie e, numanom, numatomus apie numatomas mokėjimų korekcijas. Šiuose dviejose srityse galėtume labiau pasistengti. Bet, kaip jau minėta, svarbiausia užduotis e, teikti kokybiškesnę informaciją apie pasiektus rezultatus. Tai yra viena iš ES biudžeto problemų. Daugiau dėmesio turėtume skirti e, konkretiems pasiekinėms rezultatams, e, kurių pasiekėme panaudodami ES lėšas. Ir pagrindinė žinia, kurią norėčiau dar kartą akcentuoti, ir yra ši. Taip ypač aktualu, mm, nes prasidėjo nauja daugiametė finansavimo programa. Ir čia turime galimybę viską pradėti daryti teisingai nuo pradžių, sustiprinti atskaitomybės grandinę Europos Sąjungoje. Ir kalbant apie tai, norėčiau ypač pasidžiaugti Europos komisijos jau paskelbtais planais dėkti kokybiškos veiklos kultūrą Europos komisijoje ir orientuota į rezultatus. E, reikia akcentuoti finansų valdymą visais ligmenimis, kad pasiektume iškeltų tikslų. E, tikslai turi būti aiškus ir turi būti paskatos jų siekti. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, mm, pažymime, kad e, parlamentas savo pranešimuose dėl biudžeto įvykdymo atsižvelgia į visus mūsų e, patarimus ir rekomendacijas, ypač dėl didesnio skaidrumo ir atskaitomybės e, e, tų finansinių priemonių atžvilgių, kurios yra skirtos investicijoms finansuoti. Mes tai ypač akcentavome savo neseniai paskaltoje nuomonėje dėl pono Junkerio plano. Pone pirmininkė, gerbėmi nariai, Europos Sąjunga negali e, apie rezultatus kalbėti kaip apie įvykusi faktą. Mes turime apie tai galvoti ir tikimės ir toliau dirbti su Europos parlamentu, siekdami, kad ES e, fondai būtų panaudojami kiek įmanoma kokybiškiau Europos piliečių labui. Ačiū ponė Silva Kaldeira. O dabar kalbės kolegos e, iš atskirų komitetų. E, prašyčiau neviršyti dviejų minučių pasisakymo e, laiko. Pradėsime nuo ponios Jatenmak iš AFET. Dviems minutėms. Ačiū. Užsienio reikalų komiteto vardu kalbėdama norėčiau e, aptarti du dalykus. Visų pirma, e, lėšų našumas. Antra, ar mes e, efektyviai naudojame mokesčių mokėtų lėšas ir ar galėtume dar daugiau jų sutaupyti. Be abejonės privalome atsiskaityti už visą visus, iš visas panaudojamas lėšas e, ir turime tas lėšas e, tvarkyti ir naudoti našiai. kai kurias paslaugas tenka iš, iš, pirkti iš išorės ir galbūt reikėtų labiau pasigilinti į šią sritį. Taip pat reikia pripažinti, kad yra kai kurių sunkumų, kuriuos reikia išspręsti. Pavyzdžiui, kai kurios senosios ES valstybės narės turi daugiau darbuotojų. ES institucijose nei kitos valstybės narės. Tas pas pasakyti nėra apie moterų skaičių, nors mums pažadėta, kad š, buvo pažadėta, kad ši situacija bus e, sprendžiama ir keičiama. E, vystomame darbiavimo komiteto vardu Ponas Noizer. Aš kalbėsiu apie e, vystomąją politiką. E, tai susijęs su humanitarinė pagalba e, Tindų e, pabėgėlių stovyklą Alžyre. Ir jeigu e, laikysimės rekomendacijų dėl lėšų panaudojimo, tai e, pagalba tiekiama tai stovyklai bus nutraukta. kai kurios problemos, kurios buvo anksčiau buvo išspręstos, tačiau stebėlė e, kiekvienais metais ir, ir, ir e, aiškinamės, ar priemonės, e, ar, ar, ar skirtos lėšos buvo tinkamai panaudotos. Tinduf pabėgėlių stovykla buvo, padėtis ten buvo išanalizuota ir gavome informaciją, kad e, viskas panaudota tinkamai. E, ne visos lėšos skirtos tai pabėgėlių stovyklai pasiekė. Ja, aš tikiuosi, kad jūs ir toje palaikysite 27 pakeitimą balsuojant. Dėkoju, ponas e, Biogiai. Tarptautinės priekybos komiteto atstovas. Minutė. Tarptautinės prekybos komitetas pastebėjo, kad 13 metais sumažėjo klaidos lygis ir 29 procentai. E, 29 procentais atveju taip pat e, reišk, e, e, renginių organizavimo atveju buvo klaidų, taip pat buvo ir problemų susijusių su išlaidomis. E, Audito rūmai kalbėjo apie susitarimus, į tai reikėtų atsižvelgti. Komisija turi atkreipti ypatingą dėmesį. Komisija dar nėra parengos poveikio vertinimo ir mes labai rimtai e, žiūrime į tai, kas sakė audito rūmai dėl ex ante ir ex post kontrolės. Taigi reikėtų atkreipti valstybių dėmesį į jų atsakomybę. Visos, vis, reikėtų kontroliuoti veiklą skirtą MVI. Taip pat įvairios šalys turi geriau bendradarbiauti dar ir tam, kad būtų tinkamiau e, valdomas e, biudžetas. Dėkuoju toliau Ferber, ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Dėkuoju. Žinoma, ekonomikos ir pinigų politikos komitetas skyrė daug dėmesio kontroliai. Mes džiaugiamės e, tam, kad atsiranda ši struktūra ir e, tam, kad atsiranda galimybė suvienodinti taisyklės. Tam, kad e, būtų panaikintas rinkų susiskaldimas. Mes kritikuojame tai, kad visos trys kontrolės institucijos šiuo metu E, daugiau veikia, negu kad yra numatyta jų e, e, įgaliojimuose. Taigi norėtume paraginti tas tris institucijas laikyti savo mandato. Tai tikrai būtų naudinga visiems ir mes džiaugiamės tuo, kad balsuosime už šias rekomendacijas. Toliau ponė Harkin. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad atsižvelgi į daugelį mano pasiūlymų dėl keturių agentūrų, e, kurios yra susijusios su dar, įdarbinimu, SEDEFOP ir taip toliau. E, dar vis liko tam tikrų neišspręstų klausimų dėl interesų konflikto, dėl valdymo. Kalbant apie vidinį auditą, Buvo atsižvelgta visas rekomendacijas ir buvo gyvendytos arba jos dabar yra gyvendinamos. Taip pat pažangos buvo padaryta ir kalbant apie komisijos požiūrį į decentralizuotas agentūras ir gairias, kurių, rei, kurių reikia tam, kad būtų tinkamiau užpi, e, užtikrinta kontrolė. Audito rūmų ataskaita rodo, kad klaidų lygis jau sumažėjo užimtumo srityje nuo 3,2 procentų e, iki 2 procentų 13 metais. Mes tikimės, kad ir toliau bus šios pažangos. Dėkuoju toliau ponas Levyje iš aplinkos, saugos, aplinkos visuomenės sveikatos ir maitos saugos komiteto. Dėkuoju pirmininkė kaip pranešėjas e, dėl biudžeto įvykdyvimo Envi komiteto vardu norėčiau pakalbėti apie penkias agentūras, kurios yra susijusios su mūsų kompetencijomis. Kalbant apie įvykdymą ir apie tinkamą išteklių valdymą agentūrose, mūsų nuomonė yra teigiama. Mes norėjome, kad Europos aplinkos e, e, agentūra e, jau turi sistemą valdymui, kurio, kurio reikia konfliktų, interesų konfliktui. Dėl EFSA mes džiaugiamės taip pat, kad ir jie sprendžia inter, interesų konflikto klausimus ir užtikrina skaidrumą. Kalbant apie ECDC, mes džiaugiamės jų pažangomis, taisant esamas klaidas remiantis ankstesniais vertinimais ir audito rūmų pastabomis. Dabar ponas Pirinskis, transporto komiteto vardu dviems minutėms. Pirmininkė, ponios ir ponai, transporto komitetas sveikina tai, kad e, gerai yra gyvendinamos lėšas skirtas transportui ir mobilumui ir kad e, daugelie programų klaidų lygis yra mažiau negu 2 procentais. Tačiau mums tai kelia surūpinimą tai, kad mokslinių trimų srityje klaidų lygis išlieka virš 2 procentų, o laikymasis viešųjų pirkimų taisyklių išlieka ir toliau problema. Taip pat skaidrumo vardan mūsų nuomonė komisija turėtų paskelbti e, kasmet sąrašą transporto e, projektų, kurios bendrai finansuoja ES ir valstybės narės. Taip pat reikia užtikrinti sinergijas ir bendradarbiavimą tarp skirtingų ES finansavimo šaltinių, kad iš, būtų išvengta dubliavimuose ir kad būtų užtikrinta kaip galima geresnė pinigų panauda. Gerbimas pirmininkė, turiu pasakyti, kad e, tekstas rezoliucijos e, projekto dėl biudžeto vykdymo yra labai kritiškas. Minimi kai kurie pavyzdžiai, vertinimai, kurie yra labai šališki. Ir toks požiūris, požiūris yra labai palankus euroskeptikams ir niekam kitam. Toks požiūris e, tinka ir pasakytinas yra apie Bulgariją. E, duomenys rodo, kad šalis prastai įsisavina ES lėšas, kad yra labai daug klaidų, kad visiškas fiasko ten yra ir kad tyčia neatsižvelgta, atrodo, kad tyčia neatsižvelgta į gerus rezultatus. Tai yra visai ne tai, ko norėtų išgirsti Europos piliečiai. Jie norėtų subalansuoto požiūrio socialistų ir demokratų požiūrio. Skirtingai nuo ponios Greslė nors aš nesu visiškai nusivylęs dėl e, jos e, praneš, e, pranešimo, nes ji pritarė mūsų pakeitimams. Dabar ponė Mikhailova regionų plėtros komiteto vardu. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisijos vicepirmininkė, auditorumų pirmininkė. Dalyvauju šios dienos diskusiją apie 2013 metų biudžeto e, vykdymą. Esu regionų plėtros komiteto pirmininkė ir esu pranešėja šiuo klausimu. Norėčiau pasveikinti ponę Grėslę dėl to, kad ji labai tiksliai, detaliai išdėstė mintis ir faktus pranešime. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad kai kurie pasiūlymai, kurios pateikė regionų komitetas, atsispindi pranešime. Mums patys svarbiausi dalykai yra rezultatais pagristos kultūros sukūrimas, e, sistemos sukūrimas, kuri būtų pagrista veik veiksmingumu sanglaudos politikos sityje ir mes esame patenkinti, kad audito rūmai ir komisija mano taip pat kaip ir mes. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad Um, mokėjimų nutraukimas gali atsigręžti prieš mus. Dėkoju. Žemės ūkio vardu ponas Jar. Vieną minutę prašom. Pirmininkė, aš parengiau Žemės ūkio komiteto nuomonę. Mes įsigirdome į audito rūmų rekomendaciją ir e, nusprendėme, kad reikia į ją atsižvelgti norėtume bendros e, sistemos, kuri leistų nustatyti klaidų lygį tarp komisijos ir auditorumų, nes e, tai palengventų mūsų darbą. Kartais atsiranda politinės painiavos dėl skirtingų e, sričių, skirtingų klausimų. Kal klaidos bendroje žemės ūkio politikoje gali būti siemos ir su biurokratiška labai politika, kai kas yra susijęs su e, vidinė sistema, kai kas su tuo, kokią praktiką taiko naudotojai. Mes manome, kad 2013 e, metais buvo 73 atvejai ir kalbėtojas nutraukiamas. Dabar ponas Kadek. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, norėčiau priminti apie uh, pamatinę Europos žuvininkystės agentūros papatinį vaidmenį ir svarbu vaidmenį įgyvendinant žuvininkystės politiką ir sprendimą, kurį priėmėme šį rytą. Uh, agentūros veikla vertinama teigiamai. Ji taip pat įdėkta įdėktos susijusios kontrolės sistemos visose valstybėse narėse. Ir taip pat noriu pacituoti auditorumo ataskaitą apie tai, kad e, tos agentūros biudžetas yra įgyvendinamas tinkamai. E, e, noriu taip pat pasakyti, kad asignavimai įsipareigojimams ir mokymams taip pat įvykdyti gerais rezultatais. Ir perkeltų iš kitų metų lėšų panaudojimas taip pat užtinkamas tikrim, tinkamai. Norėčiau, kad būtų patvirtintas šios žuvininkytės agentūros biudžeto įgyvendinimas. Pirmininkas, ačiū. Kultūros komiteto vardu ponas Maura Barandijan vienai minutį. Ačiū pirmininkė, ačiū. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie Erasmus Plus ir kūrybingos Europos biudžeto gyvendinimą. Jis buvo įgyvendintas šimtų procentų, tačiau e, vertindami kitas kūrybinės programas matome, kad daugiau dėmesio reikia skirti kultūrai, nes tos programos užtikrina tiesioginės sąsajas tarp piliečių ir Europos ir tai nepakankamai akcentuojama. Buvo parengta speciali ataskaita, kur apie tai ir kalbama kur kalbama apie biudžeto lėšų panaudojimą kultūros sričiai ir paveldo išsaugojimai. Privalome užtikrinti šių Europos kultūros sektorių apsaugą. E, Libė komiteto vardu ponegijom. Ačiū. Mes išnagrinėjome devinių agentūrų, kurios priskirtinos lybė komiteto darbui veiklą. Na, e, tai yra didelės politinės svarbos veikla. E, kalbu apie teisingumo, saugumo ir laisvės erdvę nors panaudotos sumos iš, iš viso biudžeto kontekste yra nedidelis, tačiau e, šių agentūrų darbas yra labai matomas valstybėse narėse, jos priima svarbius sprendimus ir gyventina programas svarbiose sektorius. E, Libe komitetas prie bendros išvados, kad biudžetas tų agentūrų buvo gyvenintas neblogai. Tačiau vis dar Turime skatinti tobulėti e, biudžeto skaidrumas, planuojamos veiklos skaidrumas ir optimalus biudžeto lėšų panaudojimas. Ačiū. Moterų teisų komiteto vardu žodis ponė Garcia Perez. Ačiū, ponė pirmininkė. Lyčių lygybė yra vienas pamatinių ES principų, tai todėl tai turėtų būti uh, mūsų visų politikos ryčių prioritetas taip pat ir biudžeto įgyvendinime. Mūsų komitete jau ilgą laiką raginame parengti poveikio vertinimo studijas, e, rengiant įvairius Europos projektus ir programas ir išsiaiškinti, kaip jie atsilieps lyčių lygybės užtikrinimo Europos Sąjungoje įgyventinamos programos, e, įgyventinamos panaudojant sanglaudos fondo, e, Europos socialinio fondo lėšas, e, turėtų, panaudojant tas lėšas, reikėtų nepamiršti lyčių lygybės aspekto. Lyčių lygybės institutas panaudojo jam skirtas lėšas pavyzdingai ir turėtume ir toliau palaikyti jo veiklą. Čia domnul Piper, 1 minut și 30 de secunde. Ich habe meinen Platz hier kurz gewechselt zur Kommission. Danke Inge Gressle, danke. Ponas Piper, APP frakcijos vardu. Aš persidau į kitą vietą. Atsiprašau, norėčiau padėkoti komisijai, norėčiau padėkoti ponai Gressler už labai gerą e, pranešimą. Aš e, džiaugiuosi, kad komisija prisijima daugiau e, pareigų, daugiau įsipareigojimų dėl fondų, fondų finansavimo kontroliavimo ir dėl kompensavimo. Tai, pavyzdžiui, svarbu Prancūzijos žemės ūkio srityje. Komisijai reikia aiškių duomenų apie tas valstybės, kuriuose yra daugiausiai problemų ir nereikia e, vien tik tai griežtesnių taisyklių visoms valstybėms. Taip pat e, yra dar klausimų dėl e, išlaidų veiksmingumo ir dėl pastatų gerinimo. Na, o kalbant apie personalo išlaidas, aš paprašiau pranešimų su nustatytomis datomis. Liuks premija ir Europos istorija. Šis klausimas turi būti geriau e, valdomas. Piliečiai iš mūsų laukia daug. Ponas, ponė Sender, dvi minutės. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmininkui Kaldeira teis, ir uh, audito rūmai turi dalyvauti kontrolės uh, mechanizme. Dėkoju e, ir uh, po, ponui Ries už tai, kad dalyvauja šiame posėdėje, nors mes ir nesutarėme dėl institucijų vaidmens įgyvendinimo procedūroje. Taip pat norėčiau pasveikyti ir su komisijos nare Georgieva. Uh, E, svarbu, kad ji e, taip pat dalyvautų šiuose diskusijose. 2013 metų biudžeto įvykdymas buvo ir paprastas, ir sudėtingas. Po Baroso komisijos buvo patvirtinti visi reglamentai skirti naujam laikotarpiui. Taip pat reikėjo parengti naują biudžetą, susipažinti, įvertinti, kokia yra pažanga ir e, mm, atsirado taip pat, taip pat pradėjo naują kad, nau, kadenciją naujoji komisija. Mes e, suteikėme naujai komisijai savo įgaliojimus ir e, tikėjomės labai rimto darbo. Vis dėlto matėme, kad buvo vis dažniau ieškoma atpirkimo ožių, pavyzdžiui, pabėgėliai arba žmonės, kurie dirba su pabėgėliais, buvo tie atpirkimo ožiai. Bet e, vis dėlto po to paaiškėjo, kad ponia Gressler bandė e, paaiškinti, iš kur atsirado ta dviejų procentų ar didesnė e, rizika. Mes komisijoje balsavome, komitete balsavome ir uh, E, ši problema buvo išspręsta. Mes tikimės, kad ateityje ši situacija nesusiklostys dar kartą. E, ponas Kiolmel, dėkoju e, pirmininkė. Europos Sąjungos biudžetas buvo tinkamai valdomas, tai tokia išvada padarau atsižvelgdamas į audito rūmų ataskaitą. Norėčiau padėkoti audito rūmams, parlamentui ir komisijai. Svarbu, kad biudžetas būtų naudojamas tik tai būtinoms išlaidoms ir kad būtų tinkamai valdomas ir kad būtų taupomos lėšos. Bet subsidarumo principas nėra užtikrinamas visuomet todėl kad yra tokių, tokių veiksmų, kuriuos Europos komisija vykdo, bet jų neturėtų vykdyti. Pavyzdžiui, kalbant apie agentūras, kyla tokių klausimų, ar tikrai ES turėtų valdyti jų veiklą. Turbūt ne. Ponas Toiris, dvi minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Komisijos narė. Pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Pirmiausiai, Aldė vardu norėčiau padėkoti audito rūmams. Jie vaidina esminį vaidmenį, nustatydami neteisingas išlad, išlaidas. Ir taip pat e, rodo klaidas. Aldė praeitie visuomet reikalavo geresnės biudžeto kontrolės ir komisijai tai labai rimtai pasižiūrėjo bei kartu su valstybės narėmis ėmėsi veiksmų įdėkti korekciniai mechanizmai tam, kad būtų galima pagerinti biudžeto įgyvendinimą. 80 procentų e, biudžeto valstybės narės šiais metais įgyvendina. Aš tikiuosi, kad komisija ir toliau dirbs taip pat, nes e, klaidų lygis žemės ūkio regionė sanglaudos politikoje labai aukštas išlieka. Taip pat e, matome, kad veiksmų reikia valstybių narių lygmenių. Dėl to, kai kreipiuosi į tarybą, audito rūmo ataskaitos rodo, kad viešųjų pirkimų sistema yra pernelik sudėtinga Kai kurie parlamento nariai, kurie pateikė pakeitimus, tą ir sako. Pavyzdžiui, NVO visas viešųjų pirkimų procesas pernelyg sudėtingas, dėl to reikėtų nevyriausybinės organizacijoms supaprastinti visą struktūrą ir atsisakyti tam tikros biurokratinės naštos mes turėtume e, prioritetu laikyti geresnį lėšų panaudojimą taip pat. Biudžeto kontrolė labai svarbu ir geresnė e, mūsų biudžetų struktūra, nes turime e, tai atsižvelgti siekdami rezultatų ir aš tikiuosi, kad jūs, komisijos narė Georgieva, taip ir dirbsite ir mums vėliau pristatysite darbo rezultatus. Taip pat reikia numatyti tinkamas nuostatas Dėkuoju, ponia Kari. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms komitete, kurie parengė puikius pranešimus. Dirbome kartu puikiai, nors dėl visko nesutarėme, bet rezultatai yra geri. Norėčiau ir audito rūmams padėkoti už labai išsames ataskaitas apmaudu, bet šiais metais turime e, visas priežastis vėl kalbėti kritiškai, nes klaidų e, lygis e, per aukštas yra 4,7 procentai kai kur ir tai neprimtina. Milijardai eurų E, išvaistomi arba sukčiaujant, arba neteisingai e, panaudojami, o jie gali, tos pinigus, tuos pinigus galėtume panaudoti, kurdami darbo e, vietas ar panašiai. Ir dar kartą negalime patvirtinti biudžeto vykdymo komisijos. Taryba taip pat atrodo nenori siekti daugiau demokratijos ir skaidrumo Europos Sąjungoje 2007-2008-2009-2011-2012 metais buvo daug galimybių kai ką padaryti, bet taryba iki šiol atsisako atsakinėti į parlamento klausimus, kai kuriuos dėl biudžeto. Dėl to biudžeto kontrolės komitetas atsisakė patvirtinti biudžeto vykdymą ir man atrodo, kad mes grįžtume dar prie to. Yra skandalinga, kad ir toliau negalima susipažinti su tam tikra informacija. Mes negalime paprasčiausiai kalbėti apie 80-mečio džentelmenų susitarimą. Ponios ir ponai, reikia rimčiau kur kas žiūrėti į tai. Mes e, atsakingi prieš savo piliečius. Ir turime e, būti vieningi ir susitelkti, atmesti e, tarybos biudžeto vykdymą. Negalime taisyti su tuo, kad taryba atsisako pateikti atsakymus. Ponas Tes. Dėkuoju. Pirmininkė, kolegos. Biudžeto, e, tvirtiname biudžetą, kuri e, metų, kuri yra paskutiniai praeitų metų, e, praeito laikotarpio daugiametėje finansų programoje. 4,7 klaidų lygis yra kur kas didesnis negu primtinas 2 procentų klaidų lygis Daug klaidų pasitaiko bendro valdymo programuose, net 5,2 procentai kai kuriais atvejais ir tai nėra gerai. Valstybės narės turėjo žinoti, kad kai kurios lėšos neturėjo būti panaudotos. Aš sutinku su ponu Kaldeira, kad reikia imtis veiksmų. Kaip ponė Grislė sakė, tai nepaprastai svarbu, ji labai e, glaustai viską išdėsė savo pranešime ir kalba apie tai, kad kai kurios valstybės narės turi e, atsakyti ir e, regionė, val, regionės valdžios institucijos taip pat deramai nepanaudoja lėšų, reikia prisimti politinę atsakomybę. Dabar ponas Valį. Dėkoju pirmininkė šioje biudžeto įvykdymo procedūroje mes matome, kad vėlgi užstrigo Europos projektas, jį užstrigdino lobistai ir jie niekada nesukuria pridėtinės vertės. Beveik 140 milijardų eurų 2013 metais, mažiau negu 1 procentas BVP yra skirta. Bet e, Europa neuž, ne, ne, neturi jėgų e, tam, kad e, žengtų į priekį ir. E, Europa tiesiog nori pasidalinti tortą. E, E, yra finansuojamos politinės partijos. 2013 metais jos gavo daugiau negu 30 milijonus eurų. 11,3 procentai buvo fondų. Biudžetas ES paaugo. E, norėtume dalyvauti šiame biudžeto įvykdyme. Mums svarbu, kad regioniniai fondai būtų valdomi skaidriau ir kad būtų skatinamas darbas ir augimas. Negalime toliau sakyti, kad uh, Eh, darbo nėra. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš biudžeto kontrolės komiteto ir pirmininkui, kuris turi labai aiškę poziciją dėl kovos su sukčiavimu. Taigi aš svarbu, aš tikiuosi, kad svarbus klausimai bus įtraukti į šį dokumentą. Dėkoju. Acceptați un card albastru din partea domnului Negrescu. Ar sutiksite atsakyti klausimą pagal mėlynę kortelę iš pono Negrescu? Prašau, pone Negrescu. Įsijunkite mikrofoną. Jūs kalbate apie politinės partijas, tarsi nebūtumėte vienos partijos nariu ir taip pat apie frakcijas. Kalbate apie ES lėšų panaudojimą, tarsi ne iš ES fondų jums būtų mokamas atlyginimas. ES institucijos nori, kad lėšos būtų panaudojamos, e, siekiant ES piliečio naudos, tačiau negalime būti populistai apie tai kalbėdami. Norėčiau priminti, kad mes esame Italijoje e, gimęs politinis judėjimas. Mes jau atsisakėme 40 milijonų eurų kaip partija. Mes esame judėjimas ir viską darome tik savanoriškai mums surinkus lėšas. Norime, kad mūsų politika būtų karčiau piliečių. Galima partijas finansuoti ir visai kitaip. Mes e, penkių žvaigždučių delegaciją atsisakėme dalyvauti tuose fondų tuose pa partijų finansavimuose. Alijo, 1 minut 30 de sekundė. Ačiū toliau, ponas Alijo, pusantros minutės. E, norėčiau pasidalinti štai kokiais pastebėjimais. Atžvelgiant į tai, kad e, nuolatos iškyla klausimų ir pažeidinėjimų biudžeto lėšų panaudojime. E, reikia esminių diskusijų dėl ES institucijų biudžeto panaudojimo, nes klaidų lygis yra tikrai nepriimtinas regionės politikos srityje. Audito rūmai labai rimtai abejoja, ar valstybių narių pateikiama informacija yra patikima. Kai kurios institucijos taip pat teikia klaidingus duomenys. Tai reiškia, kad sistemos neveikia tinkamai, nes e, gauname e, informacijos, kuri yra klaidinga. Tai kerta pasitikėjimą institucijomis ir tai skleidžia, kokia nelankščia sistema tapo. Kalbame apie viešuos, viešųjų pirkimų konkursus, e, interesų konfliktą. Tačiau noriu paminėti vieną agentūrą, kuri nuo 2011 e, gavo finansavimą iš ES e, viešųjų konkursų. Olaf agentūra tai akcentavo. Kaip gali, kokiu dar reikia pavyzdžių, tas, to, tos agentūros egzistavimas iš vis nepateisinamas. Pone Dona Šmit. Uh, Ačiū pirmininkė. Visamoji pagalba e, teikiama per Europos vystomosios pagalbos fondą ir jo instrumentus. Tai jau vyksta jau ilgą laiką, tačiau turime permastyti jo veiklą, nes audito rūmo konstatuotas klaidų lygis e, yra per didelis šio, šios agentūros veikloje. E, reikia nepamiršti, kokių tikslų mes norime pasiekti. Ir jeigu visiškai netenkinami iškelti kriterijai, reikia nus, sustabdyti mokėjimus, nes kitaip nėra jokios atskaitomybės ir jokios kontrolės. Niekas nežino, kaip, kaip panaudojamos lėšos nacionalinėse biudžetuose vietoje. Tai aktualu ir kalbant apie daugiametės finansavimo programas. Vertinimas gali būti atliktas tik taip pabaigus programą, tarpinė peržiūra dažnai neatskleidžia tokių problemų. Reikia daug e, atidesnės, griežtesnės kontrolės. Europos vystomasis fondas turėtų būti turėtų veikti lankščiau, kad jis galėtų veikti tvarę humanitarnę pagalbą iškilus krizės situacijoms. Pažvelkime į padėtį Lampedūzos saloje, taip pat prisiminkime Nepalą. E, ten reikia nedideliotinos pagalbos. Nėra laiko kalboms, turime siūsti lėšas ir skirti jas tiksliniams projektams, kurie svarbus žmonėms, kad su, suteiktume ilgalaikę paramą, kad išmokytume žmonės pačius savo padėti. Pusantros minutės ponas Liberatski. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarstome 2013 įgyvendinimo, biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą. Tai paskutiniai ankstesnės daugiametės finansinės e, programos metai. Ir reikia nepamiršti, kad e, senoji komisija jau nebedirba. Tai žinoma svarbus veiksnys, tačiau svarbiau yra lėšų panaudojimas bei klaidų lygis 45 procentų klaidų lygis yra na, tikrai ne tai, ko mes pageidautume. Reikia padaryti išvadas ir pasimokyti iš finansų krizės. Manau, reikėtų padaryti daugiau tokių išvadų. E, orientavimas į konkrečius veiklos rezultatus. Turėtume apspręsti prioritetus ir taip pat nuspręsti, kaip jų sieksime. Reikalinga bendra metodologija tarp auditorumų ir komisijos rengiant ataskaitas bei kriter, ir remiantis konkrečiais kriterijais. Ir manau, kad auditorumų taikoma metodologija yra ypač naudinga. Tačiau šioje ataskaitoje kai ko pasigendame. Nėra pusiausviros. Turėtume kalbėti ne tik apie silpnasias vietas, bet ir kalbėti apie tai, kur galima būtų pasiekti pažangos. Ponas Ašvarf. Pone pirmininkė, dirbame mm, pagal sumažinto biudžeto daugiametę finansavimo programą. Todėl prioritetai, kuriuos iškeliame, turi privalomai būti pasiekti. Tai reiškia, kad turi pasikeisti darbo kultūra daugelį Europos institucijų atsakingų už lėšų panaudojimą. Ateityje kriterijus, kuriuo remsimės įvertindami veiklą, turi būti sukurta nauda. Tai atsispindėjo e, būtent šioje auditorumų ataskaitoje ir aš norėčiau padėkoti auditorumus už tai, kad akcentavo, jog reikia daugiau e, skaidrumo e, užtikrinant biudžeto įgyvendinimo discipliną. Manau, kad parlamentas geriausiai to tik to tikslo pasiektų, jeigu didesnė pirmenybė teiktų kokybei, o ne kiekybei. Dėkodamas auditorumams norėčiau išreikšti siekį dirbti daug, drauge, daugiau drauge, kad galėtume užtikrinti daugiau veiklos kriterijų susijętų su biudžeto lėšų panaudojimu, geresnę kontrolę ir užtikrintume, kad panaudoti pinigai sukurtų, duotų naudos. Dėkuoju, ar priimsite mėlynąją kortelę iš ponų darmus? Dėkuoju už tai, kad atsakėte į klausimą. Pone Aršvart, ar jūs sutinkate, kad kai mes diskutuojame apie biudžetą ir jo kontrolę, kad yra tam tikra linija Tarp 11 valstybių narių jos išmoka pinigus ir 17 valstybių iš ES gauna tos pinigus. Ir e, čia yra interesų konfliktas. Ar jūs sutinkate su to? Manau, kad mes niekada ne, nesugebėsime veikti kartu, jeigu ir toliau kartosime tokius dalykus. Turime pasimokyti iš klaidų ir nustoti kalbėti apie tokias linijas. Dėkoju. Aš maniau, kad mes visi ir leidžiame pinigus, ir juos gauname. Uh, Dėkoju. Toliau ponas Ali, pusantros minutės. Dėkoju. Mes pritarėme pasiūlymui dėl rezoliucijos, dėl ES agentūrų finansa, biudžeto įgyvendinimų. Ataskaitoje yra apimti pagrindiniai aspektai. Kalbant apie agentūras ir jų veiklą, reikėtų prisiminti, kad reikia lėšų tam, kad būtų gyvendintos jų misijos, kurių reikia Europos piliečiams. Remiantis esamą situaciją dėl migracijos, aš norėčiau atkreipti dėmesį į Frontex agentūrą. Jos misija yra skatinti Europos sienų valdymą, remiantis Europos pagrindinių teisių hartiją. Aš norėčiau kad kiekvienų finansinių metų pabaigoje agentūra e, pateiktų informaciją apie jungtinės operacijas, apsaugant išorės sienas, žvalgybos informacijos analizę, E, galimybės sureaguoti ir gražinimo operacijas. Tie klausimai yra svarbus, jau jie buvo svarbus, jų reikia tam, kad užtikrintume saugumą ir spręstume migrantų problemas ES. Aš atstovauju Bulgarijai, kuri turi vieną iš išorės sienų ir mes matome, kad migracija labai padidėjo. Reikia, kad būtų didinamas agentūros biudžetas ir kad būtų tinkamai paskirstytos lėšos. Uh, santykis tarp lėšų, kurios išleidžiamos ir tarp rezultatų įgyventinas agentūros misijas turi mums, mums būti kelrodė žvaigždė. Pona Šoltis, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone audito rūmų pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Greslė už šią ataskaitą. Mes išklausėme, kad audito rūmo ataskaitoje buvo nustatyta, kad klaidų lygis sumažėjo, bet ne tiek sumažėjo, kiek mes laukiame. Europos parlamento tikslas yra, kad viešosios lėšos būtų tinkamai ir skaidriai panaudojamos vis dėlto tai netaikoma ITER projektui. Norėčiau pabrėžti, kad trūksta planavimo. E, lėš, lė, kalbant apie lėšų panaudojimą, nuo 2006 metų sąnaudos padidėjo 6 milijardais eurų. Taip pat susidurėme ir su blogu valdymu. Tai pabrėžė ir audito rūmai. Pavyzdžiui, e, projektų rezultatai pasikeitė ir e, nustatytos datos nėra realistiškos. Taigi svarbu ITER projekto biudžeto vykdinimą patvirtinti 13 metams. Antraip mes nesureaguosime į audito rūmų nuomonę ir e, kont biudžeto nuomonę nereikėtų patvirtinti to biudžeto įvykdymo. Pusatos minutės. Ačiū. 155 milijardai eurų tiek sudaro ES biudžetą. Yra labai daug eilučių tame biudžete, kurias galima svarstyti. Bet dabar nekalbėsiu apie biudžeto eilutę, kuris susijusi su 20, 35 darbuotojais, įskaitant padėjėjus, e, salės prižiūrėtojus skirtus e, ir darbuotojus, kurie dirba pirmininkui parlamento, kurie paprasčiausiai yra susiję su tarsi aplinka tik tai e, pirmininko, tai yra žmonės, kurie pagražina tą aplinką. Kitas dalykas - 11,5 milijardų eurų 7-13 metais skirta tiek lėšų E, toms reikmėms e, dabar septyni milijardai skirti, atsiprašau, skirta valstybėms narėms, bet kurio, valstybėms narėms, kurios nori stoti Europos Sąjungą. Tačiau buvo pasakyta, kad neįstos ateinančiais metais e, ne viena nauja šalis. Tai kodėl tiek lėšų skiriama toms kandidatėms? Kodėl iš vis skiriamos lėšos pasirengti narystėje. Ir kitas dar, kita baisi anomalija. Lėšos e, skirtos pasirengimui narystiai skiriamos ir Turkijai. Tai yra šalis, kuri nuolat pažydinė žmogaus teisės. Ir e, kas dar baisiau nepripažįsta to, kas įvyko prieš šimtą metų. Ar sutinkate atsakyti į klausimą e, pagal mėlynosios kartelės temą iš pono Jakovčič? Jakovčič. Ačiū, kad sutikote atsakyti. Norėjau paklausti, iš kur tiek daug priešiškumo šalims, kurios gauna pagalbą iš Europos Sąjungos ir kurios nori stoti į Europos Sąjungą? Kodėl tiek daug tokių neigiamų žodžių? Mes taip pat gavome pagalbą ir dabar esame Europos parlamente ir esame jūsų kolegos visiškai nesutinku su jūsų pareiškimais. Aš norėjau pasakyti paprasčiausiai, kad labai didelės sumos skiriamos e, priemoniai, kuris skirta pasirinkimui narystiai ir daug žmonių apie tai nežino, pirmiausia, Junktinė karalystėje. Ir ponas Junkeris e, sakė, e, čia ne aš sugalvojau, kad per ateinančius penkerius metus neįstos ne viena nauja valstybė narė. Taigi nėra jokios prasmės, tai yra didžiulis pinigų švaistimas. Ir gal ir neįstos to šalis ir tikiuosi, kad taip nebus pirmiausiai Turkijos atveju. Ar atsakysite į pono Kirchhofo klausimą pagal tą pačią procedūrą? Prašom. Pone Lorde. E, Dartmutai, ar jūs nemanote, kad yra šiek tiek veidmainiavimo jūsų pasisakymė šį vakar? Ypač galvojant apie finansinius klausimus, kurie yra susijęs su Junknės karalystės nepriklausomės partija pastaraisiais metais. Ar jūs e, nenorėtumėte atsargiau kalbėti ir pateikti detalės? Norėčiau vieną dalyką pasakyti tai yra pigi diskusija, jinai nieko neverta, e, neverta jūsų frakcijos, jūsų partijos, e, nes aš šiaip gerbiu tą partiją. Dar viena mėlyna kortelė pakelta jums. Prašyčiau paskubėti, nes jau vėluojame. Ir norėčiau dabar suteikti žodį ponui Zdechovskijui. Nebesuteiksiu galimės paklausti. Ačiū, kad suteikite žodį. Komisijos narė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai Grėsliai už puikų pranešimą. Ji tikrai pasirodė kaip sunkia svorė 32 agentūros, daugelis iš jų susiduria su problemomis dėl interesų e, konflikto, nedaug skaidrumo, e, vientisumo, atsidavimo, nedaug ir prastas biudžeto planavimas, prastas įgyvendimas biudžeto. E, daugelis agentūrų bando spręsti šias problemas. Kito, kitoms nelabai sekasi tą padaryti, todėl aš manau, kad turėtume uh, Europos e, technologijų instituto e, biudžeto vykdymo patvirtinimą, kadangi jo veikla 13 metais buvo prastoka. Ir 14 metais buvo taip pat šios agentūros ataskaitų būklė buvo nepatenkinama, biudžeto vykdymas prastas ir agentūrai daug problemų kilo dėl iš ankstinio sandorių e, vertinimo. Auditorumai taip pat nustatė problemas e, konkursų procedūrose, e, yra žemas lėšų įsisavimas ir taip toliau ir panašiai. Taigi yra daug dalykų, kuriuos reikia patobulinti. Kitas dalykas Frontexas. reikėtų patvirtinti šios agentūros biudžeto vykdymą, nes manau, kad tai ypač svarbu atsižvelgiant į būklę viduržėmio jūroje. Ponas Vaugan, pusantros minutės. Ačiū. Norėčiau padėkoti auditorumams už jų darbą. E, parengiant įgyvendinimo patvirtinimą. Kaip vienas iš šešėlinių pranešėjų dėl e, agentūrų biudžeto norėčiau padėkoti už tai. Noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą Ir noriu pasakyti, kad socialdemokratų frakcija laikysis biudžeto kontrolės komiteto pozicijos ir balsuos už tai, kad būtų patvirtintas vis, visų agentūrų gyvendinimas išskyrus Europos technologijų te, instituto. Jei tas institutas dirbs pažangiai ateinančiais mėnesiais, galėsime jo biudžetą patvirtinti šių metų eigoje. E, pakeitimai pateikti pranešimui yra daugiausia susijęs su personalo samdymu. Mes e, priešinamės e, personalo apkarpimui papildomai be sutar, sutartų tikslų. Mes priešinsime ir papildomam biudž, agentūro biudžeto apkarpimui, nes tai reikštų, kad agentūros nebeturės lėšų gyvendinti joms patikėtų užduočių. Jau dabar kai kurios agentūros, e, kai kurioms agentūroms sunku dirbti dėl to, kad trūksta personalo. Manome, kad kiekvienos agentūros personalo poreikius reikia vertinti pagal jos darbo pobūdį ir patikėtą mandatą, o ne remiantis e, kažkokiais e, nelankščiais skaičiais. Taip pat e, agentūros turėtų turėti galimybę panaudoti lėšas, kurios, e, kurias jos surenka įvairių rinkliavų ir mokesčių pavydalu. Ponas Sulik. Kalbame apie e, pranešimus, kurie apie pranešimą, kuris nėra pakankamai išsamus 2014 metų. Audito rūmai pati perdavė 14 e, m, pranešimų OLAF agentūrai. Korupcija yra tikrai labai paplitusi. Žmonės yra įsitikinę, kad lėšos yra panaudojamas daugeliu atveju netinkamai, o tai yra skandalas. Kiekvienais metais audito rūmai konstatuoja, kad buvo labai daug problemų biudžeto lėšų panaudojame. Ir kiekvienais metais audito rūmai perdoda maždaug 14 atvejų Olafui. Pirmininkas, ačiū toliau ponas Gerbrandi. Ačiū, aš norėčiau padėkoti auditorumams už metinę ataskaitą. Visų pirma, dėl to, kad Europos, kad, kad audito rūmai akcentavo, jog biudž... ES biudžetas nepakankamai orientuotas į rezultatus. Valstybėse narėse e, vadovaujamisi kitokiais tikslais, o čia taip, visi tai pamiršta. Noriu pakom, pakomentuoti porą ataskaitų. Pavyzdžiui, maisto perdirbimo pramonė, kuriai buvo skirta 5,6 milijardai eurų ir e, kaimo e, vietovių fondas. E, iš, buvo skirta beveik 16 milijardų eurų per septynerius metus. Tai didžiulės e, lėšos, kur, kur, kur, kurias panaudojant nieko nepasiekta, jokių konkrečių rezultatų. Ir tokias problemas reikia spręsti nedelsiant. Reikia visiškai pakeisti biudžeto uh, valdymą Europos Sąjungoje. Todėl džiaugiuosi, kad daudžio, biudžeto kontrolės komitetas e, priėmė mano pasiūlymą, buvo nuspręsta su, įkurti specialią patarimąją grupę. Ačiū toliau ponas Javar pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus, kalbėdamas apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Visų pirma, skaidrumą. E, pranešimas apie parlamentą. Apie tai e, akcentuoja skaidrumą, bet reikia e, žengti dar nemažai kitų žingsnių. Reikia užtikrinti, kad parlamento biudžeto panaudojimas būtų skaidrus, kad būtų visa skaidri informacija apie parlamento neriams skirtamas skiriamas išmokas, bet reikia žengti ir kitus žingsnius. Antras dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, kalbėdamas apie parlamentą, noriu pasakyti, kad mums ne tik tenka prievalė dėrėtis Paryžyje metų pabaigoje, bet mes turėtumėme sumažinti savo uh, e, anglijas dvideginio įspaudą. Uh, mes turime, pėtsaką mes turime su, sutaupyti biudžeto lėšų. O kalbėdamas apie e, agentūras, norėčiau paminėti Frontex agentūrą ir pastarųjų savaičių tragediją. Ir būtent dėl to akcentu, akcentuoti Frontex agentūros finansavimo svarbą. Tačiau ir čia pasigendame skaidrumo. Frontex agentūros biudžetą reikėtų be bejonės padidinti. Ponas Marinesko, pusantros minutės. E, Dėkoju, pirmininkė. EPP palaiko vieš, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės uh, E, partnerystę. Reikia atsižvelgti į Europos piliečių poreikius. Šiandieną mes kalbame apie biudžeto patvirtinimą, septynių agentūrų biudžeto patvirtinimą. Yra parengtos nuomonės dėl trijų iš jų, pavyzdžiui, Artemis, Norėtume paprašyti, kad audito rūmų pabrėžtos problemos, pavyzdžiui, dėl ekspost kontrolės būtų išspręstos. Dėl Artemijas, PPP ir kitos agentūros norėtume, kad e, nebūtų patvirtintas e, šių agentūrų biudžeto įvykdymas. Aš norėčiau pasiūlyti bendrojo, bendrąjį požiūrį į visus kontrolės dokumentus ir aš tikiuosi, kad įte agen, direktorius keičiant E, bus laikomasi nusatytos tvarkos. Dėkoju. Pone Kadembach, viena minutė. Dėkoju pirmininkė, komisijos narė. Šiuo metu, me, šiandieną mes pabrėžėme, kad 2013 metais turėjome daug problemų. E, klaidų lygis tikrai e, mūsų nedžiugina. Taigi reikėtų padaryti išvadas Norėčiau padėkoti už labai gerą bendradarbiavimą. E, dėkoju audito rūmams. Mes matome, kuriuose srityse reikia gerinti situaciją. Agentūros e, dirbo gana gerai, e, laikydamosi savo įgaliojimų, bet apie tai nekalbėjome. Reikia nepamiršti ir būtent e, e, gerų rezultatų, tik 4 procentai veiklos e, buvo neigiama. Būtina užtikrinti, kad būtų prieiga prie fondų. Mums taip pat reikėtų tinkamos kontrolės ir aiškių taisyklių apie tai, kas turėtų uh, taikyti e, kontrolę. Pusantros minutės ponas Celer. Norėčiau padėkoti už šį dokumentą e, dėl 8, 9 ir 10 e, vystimos Europos plėtros fondo Yra dar šiek tiek abejonių dėl, plėt, dėl plėtros tikslų, ar jie buvo pasiekti kiti e, besivystačiuose šalyse. Šį klausimą reikėtų, e, šį klausimą reikėtų atsižvelgti ir ateityje. Europos plėtros fondas dėje nėra įtrauktas į Europos biudžetą, ne taip kaip kitos užsienio politikos priemonės. 2015 metais mes pradėjome diskusijas dėl tūkstantmečio plėtros tikslų pakeitimo. Taip pat diskutuosime ir dėl kotonų sustarimo ateities po 2020 metų. Ir naujoji daugiametė finansinė programa turi būti parengta atsižvelgiant į šias diskusijas. Mm, reikės E, Europos plėtros fondą įtraukti į Europos Sąjungos biudžetą, tam, kad būtų užtikrintas tinkamesnės skaidrumas. Toliau ponas Novakov, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Man jau buvo 80 metų, kai Bulgarijoje kilo viena iš didžiausių krizių Labai nedaug e, valdžios institucijų veikė ir žmonėms kilo daug problemų. Jau daug laiko praėjo nuo to. E, Bulgarija jau yra narė gana seniai. Ir manau, kad mes pasiekėme daug gerų rezultatų. Turėtume nepamiršti ir būtent tų gerų rezultatų. Pagal Europos komisijos e, duomenis e, Bulgarija panaudoja apie 70 procentus lėšų iš Europos fondų, kurie yra skiriami, kurios yra skiriamos. Šiek tiek yra bejonių dėl kaimo plėtros e, programos, bet manau, kad galime pasakyti, kad mes gerai pasinaudojame šią paramą. 7 milijonai buvo išmokėti per žuvininkystės fondą. Manau, kad mūsų šalių institucijos veikia gana gerai ir tai pamatysime ir ateityje. Norėčiau padėkoti ponai, poniai Greslė už jos profesionalų darbą. Dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Ponui Marijas, vienai minutė žodis. Pirmininkė, šio vakaro diskusija leidžia man pasakyti apie ENISA e, tinklų informacijos saugumo agentūrą, kuri veikia Kretoje, Herakliono mieste. Aš 12 metais e, buvau e, parlamento narys Graikijoje ir mačiau, kai buvo bandoma E, tą agentūrą tarsi išvaryti e, iš Graikijos, bet mes e, kovojame su vietos valdžia, kad taip neatsitiktų. Bandoma dabar tai labai sumažinti agentūros darbuotojų skai, skaičių, padalyti, palikti dešimt darbuotojų didžiulėse patalpose Heraklijono mieste ir kitą dalį perkelti į Atenus Kai kas e, sako, kad reikia agentūrą perkelti į Briuselį. Vargu, ar tai pavyks padaryti. Pone Georgieva, audito rūmai turėtų labai gerai įsigilinti į šią situaciją. Aš niekuomet asmeniškai nebalsuosiu už šios agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimą ir raginu kolegas tą patį daryti. Jakovčič. Labai sudėtinga kalbėti apie 52 skirtingus biudžetus per vieną minutę, ką nors sunku pasakyti. Reikėtų įsigilinti į pasiūlymus dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, nes daug ką galima sužinoti apie tai, kaip funkcionuoja, pavyzdžiui, ES sienos. Aš norėjau pasisakyti tam, kad pakalbėčiau apie ES autoritetą įvaizdį ir mūsų agentūrų e, darbą. Visos rekomendacijos išdėstytos pranešimuose verčia mus balsuoti ne už biudžeto e, vykdymo patvirtinimą, bet e, galvoti apie tai, ką galima pagerinti. Antras dalykas, kai sustabdome mokėjimus pagal sanglaudos politikos programas, žmonės, kurie nori daugiausiai Europos yra tie, kurie naudojasi sanglaudos politikos lėšomis. Pone Rivazė. Ah, merci, monsieur le président. Dėkoju, pirmininkė. E, aš norėčiau pasidžiaugti audito rūmų ataskaitą. E, Europos Sąjungos delegacija yra nuvykusi Kadaraš pasižiūrėti, kaip vykdomas ITER projektas. Biudžeto kontrolės komitetas nepatvirtino ITER biudžeto vykdymo, bet reikia pripažinti, kad e, tas e, projektas yra tikrai neskaidrus, e, labai brangus, nėra iškios darbo tvarkės. Nuo 5 iki 16 milijardų jo biudžetas išaugo per keletą metų ir dabar dar reikia papildomai trejų metų, kad būtų uh, galima baigti pirmąjį ITER projektą. Ir visa tai dar yra hipotetiška. Jeigu nebus patvirtintas biudžeto vykdymas, tai ITER e, vadovybė turės atsakyti į parlamento klausimus apie e, lėšų valdymą ir administravimą. Uh, Manau, kad audito rūmo ataskaita yra labai gera priemonė e, ir e, ši procedūra gera, nes mes galime pateikti labai tikslius klausimus. Suteiksiu žodį dar kartą ponė. Kadenbach nors jau ir kalbėjo. Aš kalbu vardu e, tų žmonių, daugelio žmonių, kurie susisiekė su manimi dėl 27 pakeitimo pagalbos pabėgėliams klausimų. Pirmiausiai Tendufe pabėgėlių stovykloje ten esančioje. Noriu pasakyti, kad tas pakeitimas man yra labai brangus ir norėčiau prašyti nuoširdžiai visų rytoj per balsavimą pritarti jam, nes žmonės priklausomi daugybę metų nuo humanitarnės pagalbos užsienio humanitarnės pagalbos, nepalikime tų žmonių likimo uh, valiai, balsuokime kaip uh, padorus europiečiai. Ačiū, poniai Hadenbach. Dabar ponas Silva Kardeira. Ačiū pirmininkė. Gerbiami nariai. Norėčiau tarti keletą žodžių auditorumų vardu. Baigiant diskusijas, pirmiausiai norėčiau padėkoti uh, už tai, kad jūs uh, džiaugiatės to, jog audito rūmų darbuotojų veikla uh, padėjo jums geriau uh, įvertinti ES institucijų agentūrų darbą. ES biudžeto gyvenimo pagerinimas yra labai rimtas uždavinys, problema egzistavusi praeitie, bet tą problemą mes turime spręsti Europos komisija, atitinkamos valstybių narių institucijos atsakingos turės spręsti, visos institucijos turi dirbti kartu. Savo ruoštų ES audito rūmai mano, kad reikia labiau akcentuoti uh, veiklos rezultatus mūsų metinėse ataskaitose. Taip pat planuojame paskirti palyginti daugiau išteklių, kad Europos parlamentui galėtume pateikti kokybiškas savalaikės ir aktualias specialiasias ataskaitas apie veiklos rezultatus, kurie yra aktualiausi Europos Sąjunga jos piliečiams. Galiausiai, pirmininkė, atsižvelgdami į tai, kad Europos audito rūmai pateiks atitinkamas rekomendacijas, noriu pasakyti, kad mes ir toliau dirbsime kartu su jumis. E, tarp mūsų dviejų institucijų vyksta puikus bendradarbiavimas. Ir tai yra labai svarbu siekiant akcentuoti veiklos rezultatus. Tai yra pats svarbiausias dalykas ES piliečiams. Labai jums ačiū. Ačiū. Dabar Europos komisijos vardu komisijos visai pirmininkė ponė Georgijeva. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu labai padėkoti parlamento nariams, kurie dalyvavo šiose diskusijose, bei taip pat visiems tiems, kurie dalyvavo darbe e, rengiant šio vakaro diskusijas. Mes esame dėkingi už jūsų indėlį ir kaip ir su audito rūmų ataskaitomis mes labai atidžiai išnagrinėsime jūsų rekomendacijas, kuomet jos bus patvirtintos rytoj balsuojant ir darysime viską, kad jas įgyvendintumėm. Juk svarbiausia e, nuo žodžių pereiti prie veiksmų, kad komisija, valstybės narės pradėtų geriau e, naudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Užbaigdama norėčiau pasidalinti keletą minčių. Visų pirma, reikia mokytis iš patirties. Daugelis apie tai kalbėjo. Tai komisijai tenkanti pareiga ir e, tai mums tenkanti pareiga bendrai gyventinant bendras valdymo programas su partneriais valstybės narėse. Mokytis iš blogos ir iš geros patirties. Norime ir toliau dirbti tą dvasę ir išsiaiškinti, kas pasiteisina, bei puoselėti tą patirtį. Sėkmė veda link kitos sėkmės, o tai, kas, e, kur m, mm, dirbame netinkamai, tas klaidas reikia taisyti. Taip pat noriu kai ką pasakyti apie metodologiją. Priejome kryškelę. Bandome pereiti prie sistemos, kurioje E, priemonės skirtos e, at, pas, užtikrinti atitikti, turėtų atsverti priemonės, kurios skirtos keisti darbo kultūrą. Tai nėra banalus dalykas. E, veiklos pasiektų rezultatų įvertinimas mokyklos lankime, pavyzdžiui, yra nesudėtingas dalykas, o įmonių veikloje. Darbo vietų sukūrimas lengva, tačiau ekonomikos augimas nėra, paprastas, įvert, nėra paprasta jį vertinti. Kaimo vietų augimas, nacionalinės ekonomikos, Europos ekonomikos augimo įvertinimas yra sudėtingesnis uždavinys. Ir kai keičiame kriterijus, labiau esame linkę e, skirti lėšas toms sritims, kuriuose pasiektus rezultatus lengviau vertinti, o ne toms, kurios yra svarbios žmonėms. Todėl tikrai sveikinu galimybę dirbti su auditorumai, su parlamentu, su taryba ir siekti e, veiklos, e, pasiektų rezultatų įvertinimo, įvesti tokį kriterijų. Jeigu nesugebėsime gerai dirbti, na, bus nekaip. Ir manau, kad mokymas iš patirties turėtų mūsų, būti mūsų bendra kelionė. Taip pat noriu atsakyti tiems, kurie kalbėjo apie ES e, lėšų naudą. Ta nauda yra didžiulė. Prieš porą dienų lankiausi Latvijoje ir tos šalies parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkas man papasakojo apie tai, kad Latvijoje jau nebėra mokyklų, kur, kur, kurias Latvija paveldėjo iš ankstesnės epochos. Visos mokyk, visų mokyklų pastatai yra a, apšiltinti panaudojant e, ES lėšas. Visos, aš, visi 800 mokyklų. Latvijoje taip pat yra e, modernus oro uostas. A, e, Taip pat mieste, kuria, kuriame užaugote, moteris nebet pažintumėt e, to miesto gatvių, nes viskas renovuota ES lėšomis. Ir mano patirtis, mano šalyje yra tokia pati. Kai kalbame apie ES biudžeto lėšas, taip, 4,7 procentai klaidų padaroma panaudojant tas lėšas, tačiau 95,3 procentai lėšų panaudojami teisingai. Ir mes e, turime užtikrinti, kad tas tikslas būtų dar e, tas rezultatas būtų dar geresnis. Taigi, ponia Greslė, jūs dirbate labai profesionaliai ir, ir kiti pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai taip pat dirbo profesionaliai. Mes esame dėkingi jums už jūsų pastangas. Perduosiu šią informaciją ir šią žinę kolegoms komisijoje, kad privalome geriau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė komisijos narė. Dabar uh, Europos uh, tarybos vardu ponas Janis Reir. Žodis jums. Augstgodātie klātesošie, vēlreiz paldies. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Iš šių diskusijų paaiškėjo, kad mes esame susirūpinę dėl daugelio problemų. E, turėtume pasitikėti audito e, rūmais ir jų ataskaitą, taigi turime tikrai imtis daug veiksmų. Visi turi prisijimti savo atsakomybę. Kalbant apie tarybos ir parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimą, reikėtų pabrėžti, kad taryba laikosi savo įsipareigojimų, remdamasi ES veikimo 319 straipsnių. Mes esame pasirengę diskutuoti apie tarybos ir parlamento bendradarbiavimo mechanizmą. Pastebėjome, kad pasižymėjome, kad e, parlamento pasiūlymą dėl rezoliucijos Vasario 23 dienos e, posėdėje ponė Gresler minėjo, kad Latvijos lygis šioje srityje yra vienas iš didžiausių, vienas procentas. E, aš e, Suprantu, kad kai, kurios, kai kurie asmenys yra susirūpinę dėl didelio klaidų lygio. Taigi reikia imtis atitinkamų priemonių šią situaciją ištaisyti. Taip pat norėčiau pridurti, kad daugelis kalbėjusių asmenų pabrėžė, kad e, mes dabar kalbame apie ankstesnį planavimo laikotarpį. Ir mes tikimės, kad sustiprintos procedūros ir griežtesnė kontrolė bus įtrauktos į 2000. 14-20 metų mm, periodą. Tai yra, jau yra įtrauktos ir tikimės, kad e, klaidų bus mažiau. ES biudžetas yra svarbi priemonė ir svarbu, svarbu e, jį tinkamai kontroliuoti. Mums reikia apčiopiamų rezultatų, augimo, užimtumo ir investicijų. Mums reikia e, stipresnio verslumo ir daugiau konkurencingumo. Negalime švaistyti Europos pinigų. Turime būti atsakingi, turime atsakyti savo piliečiams ir mokesčių mokėtojams um, dėl to, kaip yra naudojami ES pinigai, lėšos. Turime gerinti fondų panaudojimą tam, kad būtų, būtų uh, kad tam, kad gautume tinkamus rezultatus. Dėkoju už dėmesį. Dėkoju planai ministrui. Dabar žodis pranešėjams. Visų pirma, ponė Ingeborko Greslė, prašau. Prezidentė, tarybos pirmininkė, norėčiau padėkoti už tai, kad apsilankėte e, mūsų posėdėje. Ne visos pirmininkaujančios valstybės į tokį posėdį atvykdavo. Jūs labai aiškiai pasisakėte, e, mes, e, tikėme, mes jumis pasitikėme ir pasitikėme asmenimis, kurie pirmininkaus po jūsų. Norėčiau pasakyti kolegai Kalembach dėl Tinduf kad niekas neprašo sumaži, sumažinti fondų tindų. Ne, mes norime, kad tiesiog asmenys būtų surašyti vietoje, nes būtent dėl klaidų skaičiuojant asmenys atsirado kitų klaidų. Mes norime suteikti pagalbą asmenims, kurie yra šitoje stovykloje. Niekas nenori mažinti finansavimo bet mes negalime jų didinti, kol neturime konkrečios informacijos. Pabėgėliai, kurie yra toje stovykloje, neturi susimokėti už Europos pagal, paramą. Taip pat Nenorime, kad mm, kartotųsi klaidos, norime tikrai padėti e, pabėgėliams. Norime taip pat paprašyti, kad būtų atmestas 27 e, pakeitimas, nes jis tikrai nieko nepadeda, mm, negerina situacijos. Reikėtų vengti tokių diskusijų neatsižvelgiant į konkrečius dalykus. Svarbiausias klausimas yra bendras valdymas. Mums reikia konkrečių duomenų. Mokėjimus reikia nutraukti, reikia įvertinti e, Europos pritinę vertę, e, kalbant apie tam tikras nuostatas ir reikia siekti rezultatų. Dėkoju. Dėkoju. Pone Geislė, dabar Martina Labajova. Dėkuoju, pirmininkė. Labai džiaugiuosi išgirdusi, kad biudžeto vykdymo tvirtinimas e, nepasibaigs rytoj. Tai labai ilgas procesas. Savo pranešimuose ir praeitie sakiau, kad Europos vystimosi fondas e, yra nukreiptas taip pat ir į ateitį, mums reikia labai aiškiai tiksliai apibriežti e, tik e, patį fondą e, vystimosi, kaip jis veiks ateityje. Finansinės priemonės taip pat turėtų būti e, palygintinos su tomis, kurios naudojamos daugiametėje finansų programoje iki 10 metų. Tuomet atsiras daugiau efektyvumo ir daugiau skaidrumo. Kitas dalykas naudos gavėjų šalys e, rizika didesnė, reikia prisiderinti mums prie naujų aplinkybių. Toliau aš siūlau, kad Europos vystimosi fondas taptų ES biudžeto neatskiriama dalimi. Tai suteiktų daugiau lankstumo ir lėšas būtų galima panaudoti iš karto atsižvelgiant į situaciją. Norėčiau padėkoti audito rūmams komisijai už bendradarbiavimą. Į visus mano klausimus buvo atsakyta. Noriu taip pat padėkoti biudžeto kontrolės komiteto sekretoriatui, norėčiau padėkoti Alde, mano darbuotojams, kolegoms komitete ir mūsų kolegiai Grėsliai. 52 pranešimai buvo pristatyti. Kiekvieną savaitę po vieną pranešimą mes e, turėjome labai per trumpą laiką viską išnagrinėti ir komitetas tikrai puikiai padirbėjo. Aš džiaugiuosi, kad dirbu tame komitete. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Pakeitimų nepateikta galutiniam teksto variantui ir tai yra labai gera patirties. Dėkoju, ponė Martinai Labajovai. Ponas Žilpardio, gerbiamas pirmininkė, ponė komisijos narė. Keletas žodžių, kad galėčiau sureaguoti į e, kai kurias pastas dėl Europos parlamento biudžeto vykdymo 13 metais norėčiau e, pakalbėti pirmiausiai apie Liux e, filmų premiją. Mes turėtume ginti tą premiją, nes tai labai svarbus dalykas Europos e, parlamentui. Mes labai dažnai, veremdami filmus, leidžiame parodyti tam tikras problemas ES ir tai yra susijęs su mūsų tapu tapatybę, mūsų e, kultūrą. Kitas dalykas - Europos istorijos namai. Kai kas e, sako, reikėtų atsisakyti to projekto. Ne, to nereikėtų daryti. E, tauta be praeities yra tauta ar žmonės be ateities. Prisiminkime tą gražią frazę. Kitas dalykas, dėl to, kas sakė ponas Valy, reikėtų sumažinti arba iš vis sustabdyti e, finansavimą Europos politinių e, partijų fondams. Tai yra ne tik e, vietinės politikos išraiška, kaip kad pavyzdžiui penkių žvaigždžių dėjimas Italijoje. Mes esame internacionalistai, negalvojant tik apie vietos politiką. Ir Finansuodami partijų fondus mes e, leidžiame gyventi ir e, plėtotis demokratijai, skandant Europinę demokratiją. Taip pat išgirdome tam tikros e, polemikos, ponas Dartmutas kalbėjo apie tai, kiek lėšų skiriama parlamento vadovo kabinetui. Bet e, tai, kas vyksta šioje salėje, diskredituoja tuos populistinius žodžius. Ir ponas Kirkhopas e, pavartojo žodį veidmainiavimas. Taip ir buvo veidmainiškai pasisakė Junktinės karalystės nepriklausomybės partijos narys šioje salėje. E, aš suprantu raginimus užtikrinti didesnį skaidrumą. Mes susidarę vaizdą e, apie 2013 metus biudžeto vykdymą ir, kaip sakė François Mitteranas, e, jeigu yra valia, tai atsiras ir galimybė žengti toliau ir aš manau, kad mes taip ir padarysime ir kad dauguma parlamento narių to nori. Ačiū parlamento nariui. Ir dabar žodis ponui Vistisen. Prašau. Pono Vistisen atrodo nėra. Diskusijas šią temą baigėme. Balsuosime dėl šio dėl visų šių pranešimų rytoj. O dabar pagal darbo tvarkę periname prie ponios Šartyje pranešimo dėl pradinio iš ankstinio finansavimo skiriamo jaunimo užimtumo iniciatyvai.